standartų, e, panaudojant vaikų ar e, vergovišką darbą. Aš e, dėkoju ponui, poniai Safi už pranešimą, tai rodo, kad parlamentas žengia pirmin. Dėkoju ponui Roitovai, žodis ponui.